Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, apgailestaudamas norėčiau nutraukti šią džiaugsmingą prieš kalėdinę e, nuotaiką ir norėčiau dabar jūsų paprašyti laikytis tvarkos. E, šiandien turime garbės Jūta Hauk ir Rainer Bogė garmingus narius čia e, priimti. Norėčiau juos pasveikinti. Labai džiaugiuosi galėdamas šio bendro posėdžio metu aptarti tokį mums svarbų klausimą, kaip kad viešojo privataus sektoriaus partnerystės ir deleguotėjai aktai. Dabar į anglų kalbą pereisiu, nes teisės aktas parengtas yra angliškai. 2013 m. rugsėjo 13 Europos komisija priėmė deleguotą reglamentą dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės. 209 straipsnis finansiniam reglamente apie tai kalba. Ten yra pasakyta, kad privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės reikalais rūpinsis Europos komisija. Ir yra numatyta kiekvienu atveju tvirtinti biudžeto įvykdymą kiekvienai privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės įstaigai, atsižvelgiant į galiojančius apskaitos standartus. Gali paprieštarauti taryba ar komisija deleguotis jums e, aktams kai buvo priimtas sprendimas dėl darbuotojų aktų biudžeto kontrolės ir biudžeto komitete remiantis, per, remiantis 51 taisyklę. Ir ten buvo pasakyta, kad kalbant apie deleguotusius aktus, procedūros reikia tos pačios. Pranešėja ponia Inge Greslė ir ponas Rivelinį pasiūlė abiems komitetams išreikšti paprieštaravimą susijusiai su uh, pavyzdinio finansinio reglamento viešo pročių sektoriaus partnerystės įstaigomis. E, bendras, bendrame komiteto posėdžyje lakryčio 6 buvo nuspręsta pareikalauti, kad būtų prailgintas stebėsinos laikotarpis ir parlamentas turi apsispręsti iki 2014 metų sausio 30 dienos. Rezoliucija prieštaraujantį deleguotėsiams aktams buvo išdalinta rugsėjo ketvirtą dieną komitetų nariams. Iki 10 rugsėjo nesulaukėme jokių pakeitimų, iki 10 gruodžio nesulaukėme jokių pakeitimų. Ir dabar turime rezoliucijos siūlymą. Pirmiausia, yra siūloma įtraukti finansų, nuorodai į finansų reglamentą tam, kad būtų galima atsižvelgti į gražios taisyklės. Kolegos įtrė pateikė savo siūlymus, 2013 Europos komisija pasiūlys nuolatinį sprendimą, 2014 metais pasiūlys galutinį sprendimą ir paskui bus priimtas deleguotasis reglamentas, panašus į dokumentą, dėl, prie kurio dirbsime šiandien. Finansinis reglamentas. E, ati, turi atitikti tai, turi atitikti GTI reglamentą. Europos komisija turi rasti tinkamą ir gerą sprendimą. Dabar turim susitarti dėl gairių, tą turi padaryti Europos parlamentas, taryba ir komisija, priimdamos bendrą pareiškimą. Vakar buvo sulaukta pozityvių signalų iš tarybos tyrimų grupės. Buvo pasakyta, kad to, savo nuomonę paskelbs sausio 8 dieną 14 metais. Bendra pranešėjai siūlo tęsti uh, prieštaravimo procedūrą deleguotam reglamentui ir balsuoti už rezoliucijos projektą. Tai reiškia, kad mes pasisakome uh, prieš mums pateiktus siūlymus šią savaitę. Uh, siūloma taip pat teikti plenarinėme posėdėje pakeitimus reglamentui, kuriuos turėtų atsižvelgti taryba prieš rengdama bendrą pareiškimą. Tai štai. Baigiau savo skaitinius, sako pirmininkas, tikiuosi, kad gerai apibūdinau jums, apie ką čia mes kalbame, kontekstas aiškus, ar norėčiau paklausti, ar bendra pranešėjai turėtų mums ką nors pasakyti. Inge, prašau. Džiaugiuosi, kad e, dabar pasiekėme tokią darbų stadiją ir dabar turime pastumėti koreperą, kuris sausio 8 dieną turi apsispręsti. Jeigu taryba yra pasirengusi e, suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą, tai mes tuomet turėsime sprendimą. Siūlyčiau, kad tai, ką nuspręsime šiandien, būtų galima dar peržiūrėti plenarinėme posėdėje, kalbant apie reglamento įsigaliojimą. Tai būtų toks tarpinis sprendimas. Paskui žiūrėsime, ką sausio 8 dieną mums pasakys koreperas, bet man atrodo, kad 14 metais komisija turės pasiūlyti keisti reglamento 209 straipsnį. Tai taip pat galios būsimoms bendroms įstaigoms viešo ir plačio sektorių partnerystės. Ir tuomet išvengsime tų visų dalykų, apie kuriuos kalbame šiandien. Tai bus prevencinė priemonė, tikiuosi, jai pritarsite. Tai mums leidžia pareikšti savo poziciją ir parodyti savo bičiuliams, kas mes esame. Manau, kad jie tai ko gero ir žino. Bet kai primsime šį rezoliucijos projektą, tai tuomet viskas bus dar aiškiau Tačiau jeigu ši iniciatyva nepasitvirtintų, tai tuomet galbūt reikėtų mus pakeisti profesiją, pirmininkas. Na, ko gero tyčia tokia taisyklė e, taip sukomplikavo mūsų bičiuliai. Ar nori tęsti toliau, gerbiami kolegos? Ne, juokavau, sako pirmininkas. Nes e, reikia kartais prieš kalėdas ir nusišypsoti. Dabar žodį suteiksiu tiems, kurie norėtų kalbėti Bet prieš tai norėčiau pasveikinti Europos parlamento dėrybininkus ir kitus garbius parlamentarus. Pone Jensen, prašau man atleisti, jeigu nepasveikinau tokių svarbių mūsų kolegų, tokių kaip ponė Trotman, pavyzdžiui, aš irgi asmeniškai turiu jūs kreiptis. Prašom, kolega, žodis jums. Find it a bit strange that when the Commission does exactly what the Parliament has asked kai komisija daro tai, ko parlamentas prašo, tai mes bent jau taktiniais sumetimais būtinai paprieštaraujame. Tačiau Ingeborg Kreslė sakė, kad jeigu taryba sutiks su tuo, kas siūlė komisija, ir tuomet e, laikysimės kalėdos dvasios ir elgsimės taip, kaip nurodo pranešėjas. Ar dar yra kolegų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Taip, Žan Peraldai, prašau. Oui, merci, Ačiū pirmininkė. Niekas nenusteps, jeigu pasakysiu, kad palaikau Ingės strategiją, ji teisi. Jo labiau, kad mes turime teikti nuomonę e, šiuo klausimu, e, taryba gali elgtis kaip tinkama. E, be to, komisija E, labai palankiai mūsų atžvilgių pasielgė, nes ji ir toliau galėjo laikytis savo e, pozicijos, o dabar mūsų nuomonė, į mūsų nuomonę bus e, atsižvelgiama. Taigi tikrai labai gerai, kad parlamento tvirtinimo čia yra. Noriu tik tai štai ką pasakysiu. Šis tvirtinimas tai nėra vien tik tai sąskaitų patvirtinimas, tai yra politinė parlamento kontrolė šių bendrų įmonių, kurios technologinis kaip ir eksperimentas yra e, vienintelis e, pasaulyje toks unikalus dalykas. Be to, kad parlamentas yra įtraukiamas į patvirtinimo procedūrą, e, galiu pasakyti, kad to dar nepatikrinau, bet štai, e, čia, štai čia, e, e, šiame finansinėme reglamente 209 straipsnis e, numato, dabar neturiu teksto po akimis, kad galima nukrypti nuo jo tam tikrais specialiais atvejais. Ankstesnės diskusijos parodė, kad tai nėra labai aiškiai reglamentuojama. Aš pats esu įsitikinęs, kad kompleksiškumas ir sudėtingumas ne dėl parlamento tvirtinimo e, kyla. Sąskaitų patvirtinimas e, po audito gali būti išduodamas. E, Tiesiog daug sunkumų kyla dėl, valstyb, dėl e, valstybinės apskaitos. Aš pasisakau už tai, ką e, išklausęs viešo ir privataus sektoriaus direktorių ir atstovų iš šios ryties, turiu pasakyti, kad lėšų valdymas turėtų būti supaprastintas. E, Juk e, nereikia kas kartą, pavyzdžiui, atsiradus reikalui pakeisti ratą, e, perėti visų procedūrų. Procedūros šiuo metu yra labai sudėtingos ir kompleksiškos. Galbūt kolegos man pritars, kad e, supaprastintas reglamentas kartu užtikrinant tam tikrus saugiklius pirmojo skaitimo metu. Na, Nežinau, ar ne pernelyg daug biurokratijos dabar čia palikome dar. Ačiū. Dabar Karavalio. Pone pirmininkė, norėjau tik išreikšti tokį norą, pagėdavimą. Žinote, kad viešo ir privačių sektorių partnerystė yra skirma daug dėmesio horizonto 2020 programoje kur yra labai svarbi. Ir ten e, ši partnerystė yra labai svarbi dėl pramonės sektoriaus dalyvavimo ir dėl privačių lėšų e, panaudojimo verslumo projektuose, augimo projektuose, ekonomikos e, plėtojimo projektuose. Tad aš manau, kad ta partnerystė yra labai paprastas, labai sklandus kelias E, pas, sutelkti tą visą kapitalą. Aš manau, kad e, turime atsižvelgti į Horizontas 2020 programą iš karto, jau 14 metų pradžioje. Ir neturime kurti jokių kliūčių mūsų mokslininkams ir mūsų verslininkams. Dėkui. Yeah, I... Dėkoju sako pirmininkas, o dabar noriu kreiptis į Europos komisiją ir paklausti, ar jos atsovai norėtų ką nors pasakyti. Prašau. Merci, monsieur le président. Uh... Ačiū pirmininkė. Jums leidus norėčiau pasakyti, kad e, mes visiškai sutinkame su pranešėju ar pranešėjais. Dabar tiems, kurie dar nepasisakė ITRE komitete. Štai ką pasakysiu. Jeigu siekiame taisyklių supaprastinimo toms bendroms įmonėms, tiksliau siekiame e, to ir taip pat e, kartu paraleliai e, siekiame sąskaitų patvirtinimo. Tai toks mūsų darbo tikslas. Praeitą savaitę buvome susitikę su tarybos e, atstovais tam, kad e, sutartume dėl bendrojo pareiškimo. Tikiuosi, kad po sausio 8 dienos korepero ir po sausio 9 dienos posėdžio galėsime susitarti dėl bendrojo pareiškimo ir e, pabandysime, kaip manoma, greičiau įgyvendinti jį. Na dabar konkrečiai ponu Jodį galiu ką atsakyti. Pasiūlymas dėl e, deleguotojų aktų remiantis 209 straipsnių siekia supaprastinti situaciją. Čia yra e, keletas e, supaprastinimo elementų. Pirmiausia, biudžeto planavimas yra supaprastintas, supaprastinta procedūra ir biudžeto patvirtinimui numatyta. Taip pat ir personalo lentelė supaprastinta, supaprastiname e, viešųjų pirkimų taisyklės kas yra labai svarbu tose bendrose įmonėse. Na ir dar yra šiek tiek supaprastinimų ir apskaitai numatyta, nepaisant to, kad e, apskaitos standartai yra tartautiniai. Taigi, tikrai buvo dėta pastangų supaprastinti e, šią priemonę. Nebuvo numatytas atskiras sąskaitų tvirtinimas iki šiol. Ir kitą kartą peržiūrint, kitais metais e, peržiūrint reglamentą, tai bus taipogi įtraukta, kaip kad sakė pranešėjas. Ačiū. Ar kas nors prašo žodžio? Atrodo, kad niekas, todėl balsuosime. Elektroniškai balsuokime. Ar visi turite korteles? Elektroniškai balsuosime. Pasižiūrėsime iš pradžių, kiek balsuojančių yra. Pradedame balsavimą. Yep. Yep. We have uh, the machine indicates that there are. Technika sako, kad Aldės narių per daug yra keliais. Vis dar dviem per daug, vienu per daug, trim per daug. Taigi dabar anuliuosime šią, šį patikrinimą ir vėl balsuosime iš naujo. Prašom dabar Ar visi jau balsavo nedar? Balsavimas baigiamas. Puikus rezultatas. Abu komitetai komitetai vieningai patvirtino bendrą pranešėjų siūlomą strategiją, taigi dėkoju už tokią aiškę poziciją, dėkoju visiems e, dalyvavusiems, ypatingai tiems, kurių, dar ne, kurių jau nebematysiu šiais metais. E, linkiu gero savaitgalio, puikių švenčių, puikių 14 metų Na, o biudžeto kontrolės komiteto narius paprašysiu pasilikti salėje, nes posėdį tęsėme. Taigi dabar baigsime bendrą posėdį, o po keletos minučių toliau tęsime kokobų e, komiteto posėdį.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 Okay. Um, I was just informed, ich wurde gerade sich in äh, Abstimmungen befindet äh, im Transport. Kolegos, ponas Marinesko transporto komitete dalyvauja balsavime šiuo metu. Būtent dėl to dabar praleiskime 13 darbuotojų klausimą ir perkim prie 14. Specialioje ataskaita biudžeto įvykdymų tvirtinimas Kongo demokratinės Respublikos valdymų skiriama ES parama. Dalyvauja audito rūmų atstovai, sveikiname jūs mūsų posėdėje. Kolega Weisberg norėjau kažką pasakyti. Norėjau paklausti, ar ateis vėliau komisijos atstovai. Regisi taip, o visos atstovai atvyks vėliau. Tad Europos komisijos taip pat negalim nagrinėti šio klausimo, turėsime dar laukti, sako pirmininkas.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 So, um, one question to our colleagues from EPP. Do you think we could start? Norėjau paklausti kolegų, ar galime pradėti nagrinėti šį klausimą, pranešėjas prie mūsų prisijung šiek tiek vėliau, jums leidus. Gerbiami kolegos, ponius ir ponai, man malonu tęsti mūsų posėdį, kurį buvome sustabdę šiek tiek vėluojame, bet jau dabar kalbėsime apie Europos investicijų banką. Džiugu matyti čia pono Hoyer. Jūs esate investicijų banko generalinis direktorius. Sveikiname jūs atvykusi. Siūlyčiau pradėti šio klausimo nagrinėjimą. Taip pat išklausysime auditorumų atstovų ir kalbėsime apie Europos Teisyčių banko metinę ataskaitą. Prašom, ponė direktoriu. Uh, um... Kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, labai ačiū už mums jūsų bankui suteikta galimybė pasisakyti, atsakyti jums iškilusius klausimus. Klausimai buvo išsakyti ankstesnių posėdžių metu ir kaip jau pirmininkas sakė, beveik prieš mėnesį. Mm. jau paaiškėjo, kad reikės kovoti su ilgalaikiais ekonominės krizės padariniais Europos Sąjungoje ir pagrindinį dėmesį reiktų skirti augimui bei darbo vietų kūrimui. Tikriausiai žinote, kad spalio mėnesį Europos tarybai pateikėme ataskaitą, kas buvo padaryta ir ką ketinama daryti. Du dalykus pabrėžėte ir jūs. Pirmiausia, mūsų įsipareigojimai kurti darbo vietas ir tobulinti darbuotojų gebėjimus. Ypač skaudi daugelie šalių yra jaunimo nedarbo problema. Ir šeši milijardai Šiemet buvo skirta kovai su šia problema ir tikimės, kad visas lėšas ir pavyks panaudoti. Kita problema, į kurią dėmesį atkreipia pranešėjai, yra smulkių ir vidutinių įmonių padėtis. Tikriausiai visi žinome, kad smulkiosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas, tai yra pagrindinis elementas, kuriant darbo vietas um, ir užtikrinant ekonomikos augimą. Mūsų tikslas yra skirti 18 milijardų šiemet ir beveik esame tikri, kad pavyks šio tikslo pasiekti. Taip pat atsižvelgiant į mūsų startinio kapitalo fondą, venture capital funds. Tikimės 21, gal truputėlį daugiau, milijardo eurų investicijų į smulkės ir vidutinės įmonės šiemet. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, tai mūsų dalyvavimas komisijos vykdomoje veikloje, būtent taip vadinamoje smulkių vidutinių įmonių iniciatyvoje, bandant panaudoti struktūrinių fondų lėšas kaip garantiją arba kaip ateityje galbūt kaip saugiklį, tačiau pradžioje kaip garantiją, kad smulkioms ir vidutinėms įmonėms e, būtų teikiama daugiau paskolų. Dabar e, kalbamasi su smulkiom ir vidutiniam įmonėm, e, svarstoma, kada jos galėtų dalyvauti, tačiau šita iniciatyva vasara buvo labai plačiai aptariama, aptariamos įvairios galimybės ir galimi sprendimai. Taip pat numatytos lėšos ir Horizontas 2020 programoje ir kitoks finansavimas. Reikia taip pat nepamiršti ir mūsų išorės politikos veiksmų. 10 procentų visų paskolų tenka šalims esančiams ne Europos Sąjungoje. Tačiau skolinimo programų tikslai yra suderinami su ES politikos tikslais. Tai reiškia skatinamas stabilumas, geras valdymas, investicijos į prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Mes esame labai dėkingi, ir čia dabar žvelgiu į pono Kofinį, mes labai esame dėkingi Europos parlamentui už didžiulę paramą. To dėka galėjome išlaikyti tą patį investicijų lygį ne ES šalims, kaip ir anksčiau. Dirbama teisinga linkme ir mes už tai esame labai dėkingi Europos parlamentui. Taigi tuo ir baigsiu, kad e, per daug neišsiplėščiau ir galėčiau ir paklausyti. Kągi ačiū ponia Knapinai. Iš tikrųjų, labai glausta ataskaita, trumpa ataskaita. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar pradėsime diskusiją biudžeto kontrolės komitete ir kadangi pranešėjas dar netvyko, galiu suteikti žodį kitiems. Prašau. Pana Kalfin. Labai ačiū pirmininkė. Aš pakomentuosiu pono Marinesko pranešimą, nors jis dar neatvyko, tačiau pats turėsiu netrukus išvykti. Taigi, ponas Marinesko manęs neišgirs, tačiau kadangi laikas spaudžia, pasisakysiu bet kokiu atveju. Pone Kafi, noriu pasakyti, kad mes baigėme trišalės darybas ir liko tik tai techninė procedūra. Manau, kad e, tai geras naujienas visiems, o ypač šalims gaunančiams paramą iš Europos investicijų banko. Yra keletas dalykų, kuriuos reiktų paminėti ir kurie yra aktualūs Europos parlamentui. Ponas Knafen minėjo Europos investicijų banko darbą su smulkiamis ir vidurinėmis įmonėmis. Tai gana nauja patirtis bankui banko buvo paprašyta iš Europos komisijos ir Europos parlamento pusės e, parengti tam tikrus instrumentus smulkiams ir vidutinėms įmonėms. Ir aš manau, kad jau pasiekime tikrai neblogų rezultatų. 45-47 ataskaitos straipsniuose, punktuose, ponas Marinesko siūlo nustatyti aiškius tinkamumo kriterijus ir e, tuos principus, kurie būtų taikomi e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms e, suteikiant paskolą iš Europos investicijų banko, galbūt per finansinius tarpininkus. Čia nevardinsiu visų tinkamumo kriterijų, bet galbūt tam tikram laikui praėjus bankas galėtų įvertinti tas paskolas ir jų konkurencingumą, ar e, paskolos e, padeda galutiniams paramos gavėjams lengviau gauti finansavimą. Manau, kad reikėtų vertinimo, ar šita priemonė yra ir toliau taikytina smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ar jie reiktų kažkaip pakeisti. Šeštame punkte pranešėjas siūlo paprašyti auditorumo parengti atskirą ataskaitą dėl išorės paskolų. Aš nemažai dirbau šioje srityje ir galiu pasakyti, kad e, yra nemažai tyrimų, bet ir auditorumai galbūt galėtų parengti panašią ataskaitą ir ją pateikti kartu su laikotarpio vidurio peržiūra 2016-2017 metams, tam, kad mes galėtume aptarti tuos rezultatus, kaip aptarnėsime įgaliojimų peržiūrimą. Ataskaitoje raginama kurti daugiau rizikos pasidalymo instrumentų ir taip pat e, didinti su tuo susijusių paskolų skaičių. Mes e, neturime čia kištis į bankininkystės ryties sprendimus, šios ryties sprendimus priima pats bankas ir vėlgi kriterijai taip pat turėtų būti nustatomi banko nuožiūro, kad e, būtų išlaikytas atitinkamas kreditingumo lygis ir taip sudaroma galimybė gerai pasinaudoti lėšomis. Čia nemanau, kad parlamento kompetencija yra svarstyti, ar bankas turėtų teikti rizikingesnės ar netokias rizikingas paslaugas. Mūsų darbas daugiausia susijęs su kit būsimą finansinę perspektyvą ir su ES biudžetu, tai tos priemonės, kurios yra skirtos hmm, biudžetos rytėje vykdomiems veiksmams papildyti. Ir Europos investicijų bankas taip pat gali prisidėti prie biudžeto įgyvenimo tikslų. Buvo parengta neblogų priemonių, vyko tyrimai, vyko klausimai. Tačiau dabar žiūrėdamas į naująją finansinę perspektyvą, manau, kad visai nebloga mintis būtų pažiūrėti, kaip Europos investicijų bankas galėtų padėti paramos gavėjams veiksmingiau išnaudoti es lėšas. Nesu tikras, ar bankininkystės instrumentai gali pakeisti skirti ES fondų lėšas, tačiau kai kuriais atvejais, kai tai sėkmingai derinimo su parama, galutiniai rezultatai irgi yra geri. Galbūt plačiau pakomentuosiu pateiktą ataskaitą. Ir ponui Kamdesiu vadovaujant ekspertų grupė siūlė įvairius būdus, kaip Europos investicijų bankas gali bendradarbiauti su kitomis finansinėmis institucijomis. Taigi buvo sukulta atitinkama platforma ir ji jau pradeda veikti, dar tik pati veiklos pradžia, tačiau kol kas viskas plėtojasi tikrai palankiai. Buvo nesutarimų dėl to, kad į platformą buvo pakviestos ir nevyriausybinės organizacijos. Viena vertus, sakoma, kad veikla tapo netokia skaidri, kita vertus, sakoma, kad ji veiksmingesnė. Taigi reikėtų pažiūrėti, kaip teikti bendrą finansavimą su kitomis institucijomis ir kaip geriau struktūruoti tą platformą. Ačiū. Labai ačiū. Pone Veiler, prašau. Pozicina. Dėkoju, ponė Virmytė. Aš taip pat turiu klausimą dėl mažų ir vidutinių įmonių. Tai yra prioritetas visiems. Tai yra labai svarbus uh, klausimas bandome pagerinti mažų ir mažų rytinių įmonių padėtį. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Kalfin, e, dėl galimybės toms mažoms rytinėms įmonėms gauti kreditus. Ar pasitelkėte vietos ar nacionalinius bankus, ar renkatės kitus kelius. Norėčiau pasakyti, kad mažos ir dutinėms įmonėms um, negali gauti paskolų, tai yra didžiulė problema jums Vokietijoje ir kitur. Na štai, pavyko šiaip netaip šimti telefoną, sako kalbėtojas. Kaip jūs sprendžiate šios organizacinius klausimus. Šiaip mintis puikiai mes jai pritarėm. Ir dar vienas dalykas, mažos ir vidutinės įmonės yra savotiškai pirmtakės inovacijų ir mokslo tyrimų srityje. Ar padedate joms? Ar padedate įgyvendinti projektus su vietos aukštosiomis mokyklomis? Nes manau, kad mažutinės įmonės yra dėl savo dydžio nebūtinai turi mokslo tyrimų tarnybos. Statistikos duomenys, be kita ko, mums liūdė, kad mažos ir vidutinės įmonės nesėdi nieko nedarydamos. Priešingai jos yra labai veiklios ir aktyvesnės negu kartais yra manoma. Ar Europos nesicijų bankas jums padeda? Jei taip, tai būtų puiku. Mums reikia tai žinoti, kad galėtume susitikę su rinkėjais, paskelbėm šią informaciją. Pirmininkas, dėkoju. Na, iš tikrųjų, kai gerų naujienų yra, būtinai reikia apie jas pranešti. Ir nebūtinai, dėl, tik dėl to, kad liko tik savaitė iki kalėdų, neknapė, ar norėtumėte atsakyti? Ponas Odyrekis taip pat nori užduoti klausimą. Suleiksime jam žodį, paskui leisime jums atsakyti. Euh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju už visą pateiktą informaciją. Keletą klausimų turėčiau. Dėl kapitalo e, vyriausybių ir valstybių vadovai siūlė 10 milijardų padidinti kapitalą, Taip jūs turėtumėte 60, 60 milijardų papildomą intervencinę galę. Jau praeitais metais kėliau šį klausimą, tačiau nelabai matau, kaip dabar 10 milijardų padidinus e, kapitalą 60, 60 milijonų intervencinė jėga e, bus e, sudaryta. Ir kodėl dabar valstybės narės įsipareigojusios skirti 240 milijardų, e, iš jų skiria tik tai 20 milijardų. Pagal jūsų įstatus 2,5 karto galite skolinti 2,5 karto didesnė suma nei jūsų kapitalas. Taigi 2,5 e, uh, karto pada, 2,5 kart, 2,5 kart 240, na, o 10 milijardų tai jau 60 milijardų būtų. Dabar dėl jūsų banko priežiūros norėčiau klausimą iškelti. E, parlamentas maždaug šešeris metus e, pageidauja, kad jūsų bankas būtų prižiūrimas. E, tai nėra daroma. Iš pradžių mums buvo atsakyta, kad ilgalaikių investicijų bankai nėra prižiūrimi paprastai. Regionų komitete e, seminaro metu uždaviau klausimą būsam Prancūzijos e, Europos reikalų ministrui dėl Prancūzijos investicijų banko priežiūros. Pasirodo, kad šis bankas yra prižiūrimas jau 2,5 metų, o Europos investicijų bankas nėra prižiūrimas. E, Europos parlamentas pateikė keletą pasiūlymų Europos bankų priežiūros, per Europos prie, bankų priežiūros instituciją, per bankų sąjungą siūlėme priežiūrą užtikrinti. Tačiau dabar susidaro įspūdis, kad finansų ministrai, ta vadinamoji valdyba AIB, kur čia mūsų prašymams valdytojų taryba taipogi. Ką jūs pats manote apie tai, kad bankas būtų prižiūrimas? Tik tai prašyčiau mums neatsakyti, kad jūs turite susitarimą su e, Luksemburgo e, priežiūros institucija. Ta atsakymą jau girdime šešerius metus. Taip pat gal galėtumėte pasakyti, e, ar bankas negalėtų ministram šio klausimo iškelti. Kitas mano klausimas, e, tai čia būtų dėl tyrimo kurį Europos taryba užsakė bankui dėl ilgalaikio finansavimo Europoje. Kokie yra to tyrimo rezultatai? Man šis pasiūlymas buvo labai e, įdomus. Dabar aukšto lygio finansiniai inžinieriai, e, nes jūs tikrai labai įdomių profilių darbuotojų turite, e, jeigu tirtų tokią galimybę, tai kokia ką Jūs manote apie ilgalaikį finansavimą infrastruktūrų, tokių, kurių rentabilumas nėra trumpalaikis, nėra išiškėjantis iš karto, pavyzdžiui, infrastruktūros, transportas, energija. Aš kalbu apie jūsų banką, bet realiai tai yra vyriausybių bankas. Mūsų parlamentas siūlė prisi, kad uh, mes taptumėm e, vienu iš asocijuotų partnerių. Ką Jūs manote apie tai, kad ES taptų EIB asocijuotų partnerių? Dėkoju. Žodis atsakymui. Labai ačiū už klausimus ir pastabas. Pirmiausia, dėl smulkių ir vidutinių įmonių smulkios ir vidutinės įmonės susiduria su dviem ar trim pagrindiniam problemom. Viena iš jų, kaip matėte Feidžiai organizuotame seminare Londone, būtent paklausos trūkumas. Ir tai priklauso nuo to, kokia yra ekonominė padėtis, ar ekonomika auga ar ne. Dabar ekonomika neauga, taigi tokia ir paklausa. Be to, ES yra labai priklausoma nuo bankų paskolų, lyginant, pavyzdžiui, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Aš manau, 80 procentų įmonių priklauso nuo bankininkistės sektoriaus ir tik tai nedidelė dalis yra likvidžios ir priklauso nuo turimo turto. Junktinės Amerikos valstijose viskas yra atvirkščiai, taigi įmonės mažiau priklausomos nuo bankų. Kitas dalykas, jeigu įmonė yra taip priklausoma nuo bankų ir turi dirbti su bankais, kurie patiria spaudimą dėl to, kad reikalaujama apriboti veiklą ir pasiekti teigiamo balanso ir bankui keliamos papildomos sąlygos. Taigi įmonėms sunkiau gauti finansavimą. Ir tai viena iš ES problemų. Kita problema yra rinkos fragmentacija. Skolinti Italijoje smulkiai vidutiniai įmonė yra e, ne visai tas pats, kas skolinti įmoniai Austrijoje. Ir tas, ta rinkos fragmentacija taip pat yra rimta problema ir ji trukdo smulkių ir vidutinių įmonių veiklai. Kaip mes veikime. Mes neturime bankomatų, mes nesame mažmeninis bankas, mes teikiame paskolas, mes dirbame kartu su šalyje veikiančiais bankais, kurie jau paskui teikia galutinės paskolas. Jie žin, pažįsta savo klientus, pažįsta tą vietovę ir jie priima sprendimus. Būtent taip mes dirbame Ir vasaros pradžioje prasidėjo programa Graikijoje, dvi programos, tai yra smulkių ir vidutinių įmonių garantijų schema, tai yra suteikiamas garantijos bankams, kurie skolina smulkiams ir vidutiniams įmonėms. O kita, kitas dalykas, tai nėra esminis mūsų verslas, Tačiau mes finansuojame prekybą, turime prekybos finansavimo priemonę Graikijoje dėl to, kad smulkiams ir vidutinėms įmonėms labai sunku gauti finansavimą, sakykime, tik tai pasirašęs paskolos raštą. Kiprė panašiai veikiame, taip pat e, veikia programos Portugalijoje ir Mes norime spręsti kiekvienai šaliai iškylančias problemas, kai tik tai jos atsiranda. Žinoma, yra ir rizikos. Galiu paminėti vieną iš galimų rizikų. Dabar kaip tik kalbama apie bankų gelbėjimo programą. 30 milijardų eurų kapitalą bankai galėtų panaudoti paskoloms, kurios būtų teikiamos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu tą kapitalą reikėtų išaldyti pagal bankų gelbėjimo programą, tai mes jo negalėsime panaudoti kitaip. Tačiau mes turime galimybės tas rizikas valdyti. Negaliu pasakyti, kad jokios rizikos nėra, tačiau darome, ką galime ir kol kas dar per anksti sakyti, kad jau mūsų darbas buvo sėkmingas. Ne, šiemet pirmą kartą per keliarius metus darbo vietų skaičius smulkiose ir vidutinėse įmonėse nesumažėjo, o padidėjo. Padidėjo tiek nedaug, kad aš net nenoriu minėti skaičių, tačiau bent jau pirmą kartą per penkeris metus ne tik, kad nenukrito darbuotojų skaičius smulkiose vidutinėse įmonėse, bet netgi šiek tiek padidėjo. Taigi žengiama tik įsingą linkme. O dabar dėl klausimo, kurį uždavė ponas Kolfin. Jis sakė, kad reikėtų parengti specialią ataskaitą ir įvertinti ES išorės paskolas. Taip, nebloga mintis teikti ataskaitą tuo pat metu, kaip ir laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą. Tačiau reikia nepamiršti, kad prieš porą mėnesių pristatėme ataskaitą apie rezultatus išorės skolinimo srityje ir ta ataskaita buvo gerai įvertinta kitų finansinių institucijų, taigi mes sekame padėtį, o dėl rizikos ir kiek mes tos rizikos norime prisimti, turėkite mintyje, kad mums tas statusas nėra kažkoks tai pagrindinis dalykas. Tai padeda mums teikti pas, skolintis su labai mažomis palūkonomis ir tuo met jau atitinkamas finansinis pranašumas sukuriamas ir įmonėms, savivaldybėms ir taip toliau. Taigi tai priemonė sukurti pridėtinę vertę. Ir būtent taip mes tą savo statusą ir vertiname. Ir būtent dėl to manome, kad labai svarbu, kad ir toliau galėtume tokiamis pat sąlygomis skolintis. Ponas Kolsi taip pat kalbėjo apie paskolas, kreditus. Jis siūlė naudoti finansavimą subsidijas ir paskolas kaip priemonę ekonomikai plėtoti. Ir mes dabar e, bandome kaip tik ir sukurti tokius įrankius, kurie mums leistų susėti įvairius finansinius instrumentus ir taip prisidėti prie ekonomikos plėtotės e, tuo laiku, kai visos šalis yra priverstos taupyti. Pone Vailer taip pat paminėjo vieną iš esminių dalykų, būtent inovacijos ir moksliniai tyrimai čia, jeigu pažvelgtume į filosofiją, kurią bankas vadovaujasi, mes sakome, kad turime investuoti taip, kad ateityje Europa būtų konkurencinga. Tai reiškia, kad reikia nukreipti dėmesį į inovacijas, tvarumą ir įtraukti. Įtraukti tai reiškia, kad Turi būti užtikrinama visuomenės sanglauda. Jau nemažai pažangos buvo padaryta ir atsižvelgiant į naują finansinę perspektyvą mes kūrėme ir rizikos pasidalymo priemonės skirtas inovacijoms ir moksliniam tyrimam. Nes, pavyzdžiui, mokami keliai yra svarbu, bet mes jau to užsiemėme dešimtmečius. O moksliniai tyrimai ir inovacijos siekiant užtikrinti konkurencingumą globaliame pasaulyje yra svarbiausias dalykas ir mes to nepamirštame. O dėl kapitalo, ponas auditai minėjo, ir mes tikrai nedidelį kapitalą skiriame banko gelbėjimui ir tai yra turime taip pat ir stabilų kapitalą ir mūsų balansas yra iki 150 milijardų. Ir žinoma, turime pasverti kiekvienos valstybės narės padėti. Kai kurios šalis turi AAA reitingą, kitos mažesnį reitingą ir jau tada sprendžiame tas liktis kurios mums tenka spręsti, tačiau mes esame vertinami kaip rimtas bankas. Šiemet didinome kapitalą, kapitalas buvo didinamas praeitų metų pabaigoje, šių metų pradžioje ir mes 40 procentų išplėtėme savo paskolas. Ir jeigu galimybės leis, dar aptarnėjame detalės, tačiau norime, kad e, toks cikliškas paskolų ratas ir ateityje išliktų, nes to prašo valstybės narės. Jos prašo didinti kapitalą, kad mes galėtume tas lėšas leisti į apyvartą. Tai mes ir pabandome padaryti. O dėl ilgalaikių investicijų, žinoma, prisidėjome prie komisijos parengtos žaliosios knygos skirtos ilgalaikiams investicijoms. Mes dalyvaujame ir užtikrinant tokias investicijas esame investuotojų klubo nariai ir siekiama sumažinti priklausomybę tiek smulkių ir vidutinių įmonių, tiek kitų įmonių nuo bankų sektoriaus. Ir siekime pritraukti kitas finansinės priemonės, pavyzdžiui, pensijų fondus, draudimo bendrovės ir skatiname kitas finansinės institucijas investuoti į ekonomiką Taigi vykdome tokią veiklą ir komisija pateiks daugiau informacijos apie žalėją knygą ir jau tada išsameu bus galima aptarti šį klausimą. Tikiuosi nieko nepamiršau. Paskutinis dalykas buvo minėtas, tai priežiūra. jokių būdų priežiūra kaip tokia mums problemų nekelia, jeigu tik jinai atitinka visus tikslus. Mes Romos sutartyje irgi esame įrašyti kaip atskira institucija ir ten yra visi teisiniai reikalavimai, reglamentavimo reikalavimai, kuriuos reikia atitikti yra ir priežiūros sistema, nors e, mes nesame prižiūrimi taip kaip komercinis bankas, kadangi mes nesame komercinis bankas. Mes anksčiau esame prašę Europos centrinio banko mus prižiūrėti, tačiau tai ne, nebuvo jiems prioritetas. Dabar, žinoma, Europos centrinio banko veikla plečiasi, taigi jeigu jie pamatys, kad e, mūsų priemonės turi poveikį viešiesiams finansams, galbūt jie ir apsispręs mus prižiūrėti, mes esame tam pasirengę, tačiau e, minimalių standartų laikymasi Centrinis Luxemburgo bankas mus prižiūri, teikia likvidumo ataskaitą kas mėnesį. Taip pat e, turime audito komitetą, labai rimtą audito komitetą. Ir pagal Lisabono surtį reikia laikytis geros bankininkystės praktikos reikalavimų. Taip pat e, mus audituoja auditorumai ir žinoma yra priimami atitinkami sprendimai, kad jis susijęs su kitomis ES institucijomis, nesvarbu ar tai susijęs su paskolomis, ar su įgaliojimais, ar kitais dalykais. Bet kokiais atvejais, kai tai siejasi su viešaisiais finansais ir ES institucijomis, įsijungia auditorumai. Taip pat mus kontroliuoja OLAF ir Europos ombudsmenas. Galbūt čia galėčiau papasakoti apie tokį skundų mechanizmą. Tai gana sudėtinga sistema ir mes teiksime ataskaitą apie skundus ir kaip veikia tas skundų mechanizmas, kas skundžiasi, kaip tvarkomi skundai. Didžioji dalis skundų buvo išspręsta dvišalių pagrindų, kai kada teko kreiptis į ombudsmeną, tačiau turime tokius struktūrinius elementus, kurie ir sudaro tą priežiūros lygmenį. Ir tos struktūros viršuje jau gali būti bet kas. Galbūt Europos centrinis bankas, jeigu jie pasirinktų mus prižiūrėti. Taip kaip kiekvienos šalies nacionaliniai bankai prižiūri savo rinkoje veikiančius bankus. Taip ir mus gali prižiūrėti Europos centrinis bankas, mes jau esame prašę jo tą daryti. Labai ačiū. Ačiū. Pone Knapin. O dabar netrukus suteiksime žodį mūsų pranešėjų, kuris turi toliau balsavimą transporto komitete. Norėčiau pasakyti, kad mes jau šiomis temomis diskutavome čia, apie tai diskutavo ir kiti parlamento komitetai. Tokie, pavyzdžiui, kaip regionų komitetas. Europos investicijų bankas e, yra prašomas visų e, kažką daryti, kad kuo daugiau galima būtų steigti paskolų mažoms ir rytinėms įmonėms, kurios dėl krizės susiduria su sunkumais e, gaunant kreditus tos kliūtis gali sustiprėti dar daugiau ateityje. Aišku, yra tam tikrų automatinių mechanizmų. Ir čia gali savo vaidmenį suvaidinti Europos investicijų bankas. Ponas Hoiris ir visa jo komanda priėmė mus Liuksemburgė, kur vyko labai įdomi diskusija, buvo galima daug ką išsiaiškinti. Norėčiau paklausti, kolegos, ar kas nors dar nori kalbėti prieš ponui Maroneskų steikį žodį. Prašom tada, kolega. Atsiprašau. Gerbiami kolegos, kaip žinote, programa labai koncentruota. Aš esu tikrasis transporto komiteto narys, turime balsuoti dėl oro transporto keleivių teisių. Taip pat ir jūsų teisių, kolegos, nes kai skrendate, jūsų teisės turi būti tinkamai užtikrintos. sulaukėme ko gero laikų, kai gavome visų teisių, tačiau jeigu oro bendrovėms reikės mokėti už viską tiek, kiek sutarėm, tai tuomet jos tiesiog bankrutuos ir nieks niekur neskris. Ačiū, kad uh, ponas Knapen uh, išdėstė savo mintis, ačiū jam. Norėčiau tiesiog pabrėžti tuos pačius dalykus. Mes kalbam apie Europos investicijų banką, Europinį banką, kuris didžiausia dėmesį turi skirti Europai, šalims, kur sutinkama daugiausia sunkumų. Čia tenka dirbti aktyviausiai. Europos investicijų bankas e, tai yra pavadinimas, kuris rodo, kad būtina investuoti, kurti darbo vietas, skatinti mažų ir vidutinių verslų plėtrą ir čia reikia skirti didžiausią dėmesį šiuo metu. Ateityje galbūt galėtumėte atsiųsti atsakymą į vieną klausimą. Kaip manote, kiek darbo vietų Europoje padėjo sukurti jūsų veikla Europoje pasarasius vienus, dviejus, trejus metus? Pirmininkas, ačiū. Kolega Mulder turi žodį, prašom. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, dažnai matydamas Europos investicijų banko atstovus parlamente gana dažnai. Tai reiškia, kad mm, tas bankas yra atsakingas už 10 procentų visų investicijų Europos Sąjungoje, tad jų atstovų buvimas čia yra tikrai labai svarbus. Turiu pasakyti dvi pastabas. Pirmiausia, ponas Knapen jau šiek tiek paminėjo tai Europos investicijų banko patrauklumas, nedidelis saliginai palūkanos e, ir valstybių narių teikiamos garantijos yra teigiami, teigiami dalykai. Valstybėms tuomet, e, daug, valstybės, kurios turi 3A reitingą problemą, turi šiek tiek mažiau. Kitas, ką ketiname daryti šios rytyje daugiau Kitas klausimas būtų toks. Biudžeto garantijos Europos Sąjungos fondams. Jūs čia dažnai bendradarbiaujate su kitais bankais, Afrikos plėtros banku, Azijos plėtros banku, su pasaulio banku, visur įdėkta skirtinga kontrolės sistema. O mes rūpinamės Europos investicijų banko kontrolės reikalais. Tačiau kaip veikia sistema, kai tik bendradarbiauju su tais kitais bankais? Ar tų bankų kontrolės sistema yra laikoma gera, ar galbūt ten dirba žmonės, kurių darbas yra viską dar kartą patikrinti. Pavyzdžiui, jungtinių tautų organizacijos skirstomi pinigai, irgi yra toksai didelis klausukas, visada sunku suprasti, kur tie pinigai patenka galiausiai. Pirmininkas, ačiū, ar daugiau iš kolegų kas nors norėtų kalbėti? Tuomet, ponė Knapin, žodis vėl jums atsakyti. George. Labai trumpai. Ačiū. Pranešėjui, ponui Marinesku, už jo indėlį diskusiją. Norėčiau šiek tiek grįžti prie to, apie ką jau kalbėjau nes norėčiau viską labai tiksliai suformuluoti, kai kalbu apie skaičius ir darbo vietas. Yra specifinių projektų, kurie gyvendami dabar ir mes turime duomenų apie tos pastaruosius keletą metų, bet jūs, kai klausote bendros skaičius, aš pasakysiu atsargiai ir tiksliai, ir ne, nesimsiu spėlioti, aš jums atsakysiu vėliau dėl to. Du dalykus minėjo kolega Mulder. Be abejo, kai jūs esate savininkas, akcijų savininkas, jūs esate vienas, kuris teikia garantijas. Ir e, ką daryti, jeigu valstybė praranda 3A reitingą? Iš tikrųjų, Tuomet tenka atlikti keletą dalykų. Turite labai aiškiai žinoti, kokius vertus galite pasiteikti, jeigu e, valsty, daugelis valstybių turi 3A reitingą, reiškia, tas svertai gali būti didesni. Dar dar vienas dalykas, kuris gali pasirodyti labai konservatyvus, labai nemodernus. Būtina turėti labai E, senamadišką ir tvirtą rizikos valdymo mechanizmą. Tai ko gero nėra labai novatoriškas siūlymas, bet tai yra labai svarbus dalykas su žmonių patirtimi ir kai, jeigu kalbėtume atskirus projektus, tai pamatytume, kad jie yra ypatingai svarbus. Ir banko sistemoje tokia būtent priežiūra dėkta. Kalbant apie išorės veiklą, kaip tai veikia. Galėčiau pasakyti taip, mes ieškome sutarimų su kitais tais bankais, su fondais įvairiais. Mes pasirašome sutartis ir tie kontraktiniai susitarimai apima irgi tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kas atsakingas už ką ir kaip ir panašiai. Dabar mes dirbame kartu su pasaulio banku, mes nesame plėtros bankas, mes esame investicijų bankas. Tad mes E, dirbame su institucijomis labiau, su vyriausybėmis. O ir tai yra desutarimus su valstybėmis institucijomis pasirašome sutartis. Dirbame e, su kitais vystimosi bankais, su jų žmonėm. Vis daugiau bandome derinti atskiras sistemas. Vienas iš didžiausių pasiekimų tų pastarųjų metų, man atrodo, yra taip vadinamasis, tai vadinamoji tarptautinio e, skaidrumo iniciatyva. Jūs, jeigu surinktumėte atitinkamą kodą, gal net iš pirmo jūsų nesuprasit, kad kalbam apie skaidrumą, bet yra sistema, prie kurios galima prisijungti ir mes galime pasižiūrėti vieni kitų duomenis e, susijusius su projektais, prie kurių visi bendrai dirbame. Turime AAA mechanizmą, kuris yra įdėktas ir veikia. Turime žmonės, kurie seka tų projektų rezultatus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Much, uh, Ačiū ponui Knapen, sako pirmininkas už pateiktus atsakymus. Pranešėjas regis yra patenkintas. Ačiū, kad atsakėte mūsų klausimus. Ir lauksime kito jūsų vizito pas mus į Europos parlamento biudžeto komitetą. O dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimų. O jums, ponė Knapė, linkime gerų metų ir gražių švenčių. 14 darbo tokies klausimas, specialioji ataskaita. Kongo Demokratinės Respublikos valdymui skiriama ES pagalba. Bart Stas yra pranešėjęs šiuo klausimu. Ponas Veisberg atsovauja auditorumams. Taip pat sveikinu Europos komisijos atstovus, kurie atvyko į mūsų posėdį. Žodį suteiksiu auditorumo atstovui. Prašau. Thank you, Chair. <clears throat> Ladies and gentlemen, it is... Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti specialiai ataskaitą, kurią pateikė audito rūmai ir kuri yra skirta Kongo Demokratinės Respublikos valdymui skiriamos es paramos. Į biudžeto vykdinimo patvirtinimui. Geras valdymas yra viena iš esminių Europos vertybių ir taip pat nu, taikos, stabilumo ir plėtros garantas. Tai yra bendradarbiavimo su visomis trečiosiomis šalimis pagrindas. 1,5 milijardo žmonių Konge vis dar, vis dar gyvena sritise kenčiančiose nuo konflikto, tokiuose trapiose valstybėse. ir su paramos programomis labai sunku pasiekti gerų rezultatų. To šalis vis dar yra labai toli nuo tūkstantmečio plėtros tikslų. Taigi galima daryti išvadą, kad dabartinės darbo metodikas su pačiomis trapiausiamis šalimis reikia tobulinti. Mes pažiūrėjome, ar Kongui taikymos priemonės yra tinkamos, aktualios ir ar pasiekiama atitinkamų tikslų. Todėl mes e, panagrinėjame keletą sričių, pavyzdžiui, rinkimų e, parama, politikos ir administracijos reforma 2003-2011 laikotarpiu vykdyti tai yra šie projektai ir Ir 400 milijonų eurų buvo skirta šiems projektams. Taigi reikia vertinti projektus ilgalaikėje perspektyvoje ir Kongo Re Demokratinė Respublika buvo pasirinkta tyrimui dėl to, kad tai vienas iš trabiausių valstybių pasaulyje, bet to tai yra vienas iš es pagrindinių partnerių, kuriai buvo skirta milijardai eurų paramos 2003-2011 metų laikotarpiu. Komisija yra parengusi išsame bendradarbiavimo darbo atvarkę, tačiau e, atskiros programos šioje darbo atvarkėje turėjo nemažai trūkumų. Tik tai mažiau negu pusė programų pasiekė numatytų rezultatų. Pažanga buvo lėta, netolygi ir apskritai nelabai didelė. Tvarumą užtikrinti beveik neįmanoma daugeliu atveju. Nors pačios valstybės padėtis ir tas trapumas paaiškina, dėl ko taip nutiko, tačiau kai kuriais atvejais projektai buvo netinkami parinkti, tikslai buvo nepakankamai ambicingi ir rizika buvo valdoma ne, negerai atsižvelgiant į galimas sąlygas. Taip pat nebuvo pakankamai išnaudotos sąlygos numatyti nacionalinius tikslus prieš rengiant programas arba prieš jas pradedant jas įgyvendinti. Atsižvelgiant į veiksmingumo darbo tvarkį teikia ir paramą trapioms valstybėms. Europos komisija nori užtikrinti, kad es lėšos išleidžiamos tinkamai. Ir reikia peržiūrėti bendradarbiavimo strategiją ir geografinį paramos pasis, paskirstimą skirtingiams šaliems regionams. Taip pat reikia didinti vyriausybės atskaitingumą. Dėl rizikos komisija turėtų trumpinti rizikos vertinimą ir nustatyti realistiškesnius programų tikslus, kadangi lėšų įsisavinimo lygis nėra pakankamai aukštas, kadangi visų pirma tai susijęs su korupcija, pajėgumų trūkumu, rangovų trūkumu ir ribotomis galimybėmis. Ir šitame kontekste komisija turėtų siekti geresnės pusiausvėros tarp tų tikslų, kurios jinai norėtų pasiekti ir, tuos, ir tų tikslų, kuriuos apskritai yra įmanoma pasiekti tokiomis sąlygomis. Ir be to, kiekviena valstybė turi savo šalies vidaus tikslus išsikelti. ES yra viena iš pagrindinių Kongo Demokratinės Respublikos partnerių ir ES turi susitarti su šia šalimi dėl galimų tikslų ir rizikų. Reikia taip pat vertinti atitikti. Jeigu yra netitikimų, ES turi reago, reaguoti griežtai, laiku ir proporcingai. Taip kaip reikalauja sąlygos. Be to reikia skatinti politinį dialogą. ES turi būti reikli ir supratinga tuo pat metu, dėrybas įdikti teisingai, teisingais kanalais. Laikant iš šių principų, ES paramos politika būtų veiksmingesnė ir padėtų geriau sukurti sąlygas reikalingas reikalingas es paramos tikslams pasiekti. Ir kai teikiama es parama, turi būti atitinkamos reformos. Taigi ši ataskaita parengta pačiu laiku. Komisija baigia vertinti anksčiau vykusias programas ir rengia programas 2014-2020 metams. Taigi ši ataskaita padės e, įvertinti ir geriau parengti Europos programas ateinančio finansinėje perspektyvoje. Westberg. Ačiū, ponė Westberg. O dabar žodis pranešėjų Bartstas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti audito rūbams bei atsakingiam audito rūmų nariui šį klausimą, taip pat ir visiems jo padėjėjams, auditoriams norėčiau padėkoti. Visiems tiems, kurie rengė specialiai ataskaitą. Dėkoju, nes tikrai jūs suteikėte peno pamastymams. E, bendrais bruožais pritariu audito rūmų ataskaitai. Kita vertus, turėtume pripažinti, kad darbas Demokratinėje Kongo Respublikoje nevyksta labai paprastomis sąlygomis. Aš pats per trejus pastarosius metus, rengdama šią ataskaitą, du kartus vykau į KDR, Kongo Demokratinę Respubliką. Na, kadangi aš esu belgas, tai paprasčiau yra tai padaryti, nes tiesiog mus e, sieja šeiminiai ir kiti ryšiai. Aš pats Vieną kartą Kinšasoje lankiausi savaitę, po to vykstant e, prezidento rinkimams Kivų ir Bukagų e, lankiausi. Pats mačiau, kaip sudėtinga yra dirbti vietoje. Su komisijos atstovais taip pat dirbau, su Richard Zink, ambasadoriumi tuo metu dirbau, kuris atstovavo Europos Sąjungą reikia atsižvelgti visas šias aplinkybės, nes nenuvykus į Kongą sunkiai įsivaizduojama, kaip ten vyksta darbas. Tai štai pristačiau bendrąjį kontekstą, manau, kad EIVT ir komisija galėjo atsakyti konkrečiau. Per Henk Primel susisiekiau su komisijos ir EIVT atstovais. Aš manau, kad galima buvo išvengti tam tikrų dalykų. Saligiškumas, abipusis dialogas, žmogaus teisų pagarba būtų tokios sritis čia. <clears throat> Sąlygos, kuriomis turime dirbti, yra tikrai labai sudėtingos. Todėl turėtume daugiau dirbti su NVO, kad pagalba būtų vietoje skirstama per jas. Daug yra NVO veikiančių vietoje. Kongo NVO yra. Kongo NVO bendradarbiauja su kitomis vadinamomis šiaurės NVO. Labai dažnai rezultatai dirbant tokiais metodais yra geresni. Ir taip yra vietos gyventojų poreikiai geriau identifikuojami. Kitas dalykas - tie vadinamieji stambieji projektai. Stambiuosius projektus finansuoja keletas paramos teikėjų. Manau, kad ateityje, jeigu turime dar naujų stambiųjų projektų, tai kontrolė ir koordinavimas turėtų būti labiau centralizuoti. Iš Kinšasos bendradarbiaujant su e, vyriausybė tai turėtų būti daroma. Nes e, vystomoj, mūsų vystomasis bendradarbiavimas turėtų skatinti tą įsisavinimą, ownership, Aš manau, kad Kinšasai reikėtų suteikti vaidmenį čia ir EIVT. E, mūsų žmonės galėtų tikrai glaudesnį dialogą užmėgsti su Kinšasa, su vietos vyriausybė. Dar kitas dalykas, reikia skatinti dialogą su tartautiniais partneriais. Vis daugiau e, tartautinių partnerių yra Afrikoje, pavyzdžiui, Kinija, Konge, praktiškai neįmanoma niekur, neįmanoma keliauti, nepamačius e, statybviečių be, tiksliau, su e, kinais ir labai dažnai kinai netgi atima vietos gyventojų darbo vietas tokiuose projektuose, taigi čia kaip ir prarastos progos būtų. Todėl reikia užmėgsti dialogą su kinais, su kitais užsieniečiais dėl naujų partnerystės formų. Reikia pasižiūrėti, kas būtų daroma, kas galima būtų padaryti partnerystės rytyje. Kitas dalykas, norėčiau paskatinti komisiją ir EIVT e, dirbti dar aktyviau, iniciatyviau, reikėtų ieškoti dialogo su Kongo administracija, Reikia naudotis visais diplomatiniais kanalais tam, kad demokratinės vertybės būtų skleidžiamos. Sekantis dalykas yra labai sudėtingas, aš puikiai tai suprantu, saligiškumas. Kaip, kaip dabar stambiam paramos teikėjui užsitikrinti, kad tai, kas yra duodama, bus e, tinkamai panaudota. Tam, kad e, būtų išjudinti tam tikri dalykai, pavyzdžiui. EIVT ir komisijos atstovai dialogo, užmėgsto dialogo metu man štai sakė, e, tai yra susijęs su AKR, kotonų, e, AKR susitarimais, kotonų susitarimais. Taigi man EIVT ir komisijos atstovai sakė, kad čia yra tam tikra netgi filosofija, jie nenorėtų vykdyti stop and go politikos. Tai reiškia, kad būtų sustabdomi visi projektai tam tikrose situacijose, na, o pagal kotonų susitarimus nėra tai įmanoma. Taigi reikia skatinti praktinį dialogą per partnerystės, galbūt komisijos atstovai galėtų mums plačiau apie tai papasakoti, galbūt EIVT atstovai galėtų tai padaryti. Gal galėtumėte pristatyti naudojamus instrumentus tam, kad e, būtų siekiami šios politikos tikslai. Na, saligiškumas galbūt galėtų būti laikomas kaip priemonė tikslam pasiekti Aš manau, kad EIVT tai ir komisija labai konkrečių dalykų mums galėtų pasakyti, nes viso to nepavyko įtraukti į rekomendaciją. Tai čia būtų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai tiek būtų dėl mano pastabų. Na, o dar esu parengęs rekomendacijų. E, keturios, penkios rekomendacijos. Čia būtų rekomendacijos biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimo rengėjai. Tiksliau ataskaitos rengėjai. Galiu tik tai pasakyti ir pritarti EIVT, kad rekomendacijos yra kai kurios prieštaringos. Na, Manau, kad pirmą A punktą EIVT tai ir komisija gal norės pakomentuoti. Aš čia nu, sakau, kad vietos provincijų atstovai turėtų labiau būti įtraukti į šį procesą. Kongo rytinėje dalyje, kaip žinia, vyko konfliktai, šiuo metu situacija šiek tiek yra ramesnė, bet čia taipogi aš galėčiau uh, konkrečiau kalbėti ir sakyti, kad uh, turėtume sveikatai, žemės ūkiui, tarkime, skirti daugiau dėmesio. 4.a. Dabar saligiškumas. Galbūt žodis sąlygos galėtų būti pakeistas žodžiu tikslai. Nes tik tai taip, taip galėtume laikytis kotonų susitarimo terminijos. Dėkoju visiems klaususiems kolegoms komisijai EIVT. Pirmininkas, ačiū labai ponui Stas. Kas norite pasakyti, ponia Dėkoju. <clears throat> Ačiū ponui Vesbergui tiksliau ir e, Bartui Stas. Aš norėčiau porą pranešimų dabar aptarti. Ataskaitų tiksliau pirmiausia, pirmoji ataskaita būtų auditorumo ataskaita. Ši ataskaita yra labai kritiška, bet aš manau, kad viskas joje yra teisingai išsakyta. Be jokios abejonės negalime vien tik tai analizėmis remtis reikia nuvykti į vietą ir pažiūrėti, kaip konkrečiai tai vyksta. Tačiau tai, ką jūs sakote, yra tikrai labai teisinga. Be pono Veisbergo kritinių prieš pastabų dar norėčiau ir aš pati kai ką pridurti čia. Pirmiausia, dėl tvarumo. Kongo Konge vykdomų projektų tvarumo. Aš nesakau, kad šiuo metu tai nėra įmanoma. projektai, programos, vystomosios pagalbos turi būti tvarus. Visame pasaulyje laikomasi tokio principo, Kongė taipogi. Na, o situacija Konge nuolat keičiasi. Jūs čia kalbėjote apie įsipareigojimus, apie commitments, kurie turėtų būti sustiprinti. Tai čia panašioje situacijoje ir kai kurie Europos regionai atsidūrė yra. Mes dabar čia kalbame apie struktūrinės reformas. Taip, protingas tai yra principas na, ir tvarumas čia yra svarbiausias, ko gero, aspektas, juk negalime dirbti netvariai, taip sakant. Aš jungtinėse tautose ir ES tarnybose esu daug metų dirbusi. Galiu pasakyti, kad kartais tarptautinės organizacijos nepakankamai bendradarbiauja, nors galėtų tai daryti daugiau. Kad ir, pavyzdžiui, su tais pačiais kinais. Faktas yra toks, kad kinai dirba vietoje, Afrikoje ir reikėtų galbūt atsiriboti nuo savo stereotipų dabar. Na, o dabar dėl to, kad, dėl to, ką sakė ponas Bartas Stasas, dėl specialiosios ataskaitos. Aš e, trumpai peržvelgiau akimis, dar nespėjau visko perskaityti. Štai kas man krito į akis, tai moterų vaidmuo, kuriant valstybę, taip sakant moteris visur yra labai svarbios, tiek Afrikoje, tiek Azijoje, jos yra kaip ir stabilumo garantas, faktorius, garantas, tiksliau. Yra čia įvairiausių mikro įmonių, štai pavyzdžiui, suvimo įmonių ir moterų darbas naudingas yra visai visuomeniai. Bartai, jūs savo ataskaitoje kalbate apie vietos lygmenį. Go local. Aš visiškai tam pritarčiau. Ši šalis yra didžiulė, galbūt gyventojų ir nėra tiek daug, bet pati šalis yra didžiulė, 11 netgi provincijų e, šioje šalyje yra. Todėl reikėtų į tai būtent atkreipti dėmesį. Vietos e, veiklos grupės e, turėtų būti įtrauktas, vietos apskritai lygmuo turėtų būti įtrauktas į visus šios procesus. Toliau, dabar dėl gero valdymo principų. Man dabar susidaro įspūdis, kad e, Konge reikėtų pirmiausia pradėti kalbėti apie valdymą, valdyseną apskritai, o nuo valdysenos reikėtų pradėti, o ne nuo geros valdysenos, galbūt pernelyg ambicingi mūsų tikslai čia yra. Dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu. Galiu pasakyti, kad šis klausimas mane domina. Labai netgi dirbu su juo jau porą metų. Tai dabar tiek audito rūmai, tiek kiti subjektai turi nurodyti. Mes patys turi, turime taip pat nurodyti, kad kova su korupcija turi vykti ne tik tai Kongo administracijos lygių, bet taip valstybinės administracijos lygių, bet vietoje e, dirbančios Europos įmonės taip pat turėtų kovoti su korupcija ir neleisti ją įsklisti ir atsirasti. Na ir galiausiai reikia nustatyti prioritetus, negalima visko daryti vienu metu ir iš karto. Buvo kalbama apie vandenį, kelius, sveikatą. Man dar, dar čia labai patinka, kad kalbama taipogi yra ir apie švietimą. Aš tiksliau pageidaučiau, kad čia būtų įtrauktas ir švietimas. Būtina yra traukti švietimą prie pagrindinių tikslų, nes e, švietimas tai yra puikus e, tvarumo pavyzdys, reikia mokyti vaikus, jaunimą, moteris tam, kad jie ateityje galėtų užtikrinti savo vaidmenį visuomenėje. Penktas e, punktas. Bartai, jūs sakote, komisija turi, privalo, o neturėtų. Jūs čia kalbate apie projektus, kurie išnaudojo visas skirtas lėšas. Taip reikia išsiaiškinti, kokios yra turimos sumos. Reikia taip pat išsiaiškinti, kodėl visos lėšos nebuvo panaudotos. Ar ES nusprendė sumažinti biudžetą, ar tiesiog projektui nereikia tiek lėšų. Reikia visą tai e, detaliau pristatyti. Bet bendrai paėmus galiu pasakyti, kad tikrai labai remiu ir palaikau tokį pranešimą, tokią ataskaitą. Pirmininkas, dėkoju, ponė Vailer, dabar Inge Greslė. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau užduoti vieną klausimą. Mane labai nustebino tai, kad audito rūmai sukritikavo rinkimus. Na, jau pats faktas, kad vyksta rinkimai, yra didžiulė sėkmė mano manimu. Rinkimų rezultatai negalėtų, negali būti ta priežastis, dėl kurios būtų kritikuojamas visas rinkiminis procesas. Aš nelabai suprantu. Komisija dabar buvo pasakyta, kad e, be komisijos ir audito rūmų e, nariai, kurie vyko į vietą, yra belgai. Juk protestai nevyksta kokiam nors kitam komisarui vykstant į vietą. Pasižiūrėkime į skaičius. Vienas milijardas per metus yra išleidžiamas per Europos plėtros fondą. Jeigu jūs panaudojate tik tai milijardą, tai apskritai kokiu rezultatu tikitės tokioje didžiulėje teritorijoje. Tai yra mažiau negu lašas jūroje. Kolegė siūlo įtraukti švietimą. Aš tai sakyčiau, kad apskritai mažiau priemonių reikėtų, bet tiesiog lėšus turėtų būti sukoncentruotos, sutelktos į e, svarbiausias rytis. Neįmanoma visko padaryti toje didžiulėje valstybėje. E, maždaug šimtas e, komisijos darbuotojų, tiksliau 70-90 darbuotojų dirba komisijos šioje šalyje. Tai yra labai mažai tokie didžiuliai teritorijoje. Aš manau, kad reikia būti realistais, e, realiai vertinti situaciją. Jūs e, kalbate apie panaudotinas sumas e, vietoje. Aš nelabai supratau čia tos kritikos, sako kalbėtojo. Galbūt komisija ir auditorumai galėtų pasakyti tuo Belgijos klausimu, mane tikrai tas domintų. Dėkoju. Nematau kitų prašančių pasisakyti komiteto narių, todėl dabar e, suteiksiu žodį ponui Vesbergui. Galbūt galėtumėte atsakyti į iškeltus klausimus. Aš e, supratau, puikiai supratau, kad e, pranešimas buvo rengiamas, ataskaita buvo rengiama uh, E, kartu su žmonėmis, kurie dirba Konge. Ar jūs pats vykote į Kongą? Kaip jūs e, logistikos, e, logistinės problemas sprendėte? Pone Greslė yra teisi, juk teritorija šalies yra didžiulė. Manau, kad auditas naudojant imties metodą nebūtų veiksmingas uh, dėl situacijos kompleksiškumo. Jau ES vien tik tai sudėtinga yra tai daryti, na, o Konge kitų sunkumų yra. Todėl rezultatai kartais gali būti klaidingi dėl to imties metodo naudojimo. Prašom, jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo klausimų dėl vietos. E, taip, buvo nuvykusi komanda į vietą, kur dirbo tris savaitės buvo aplankytos keturios provincijos. Aš pats nevykau į vietą, nes nekalbu prancūziškai ir tiesiog būčiau buvęs ne vietų ir nelaikų audito procesui, būčiau buvęs visai nenaudingas, jeigu būčiau nuvykęs. Nes būtų prireikę man vertėjo visą laiką, o tai tiesiog nebuvo tai tas dalykas, kuris turėtų didelę prasme. Užsirašiau keletą klausimų, kuriuos pabandysiu atsakyti. Mes iš tikrųjų šiek tiek kritiškai atsipėmė apie rinkimų procesą, tačiau yra didžiulis skirtumas tarp rinkimų proceso 2005 metais ir 2006 metais ir 2011 proceso. 2005-2006 mes Tuomet sakėme, kad e, rinkimų procesas buvo sėkmingas ir daugelis projektų sulaukė paramos, tuo tarpu 2011 jis taip nebuvo. Tačiau turime pasakyti tai, kad iš tikrųjų tas faktas, kad įvyko rinkimai, jau yra didžiulė sėkmė. Taip pat turėtume prisiminti, kad reikėtų galbūt detaliau paaiškinti tai, kodėl pasirinkome Kongą. Aš jau sakiau, kad Kongą pasirinkome dėl to, kad ieškojome tokių problemų, kurios būdingos ir kitoms trapioms tokiams valstybėms. Mes jį paėmėm kaip atskirų atvejų studiją. Ir dabar, kai klausausi savęs, turiu pasakyti, kad Kongo situacija iš tikrųjų turi būti dar detaliau galbūt pristatyta. Šiaip ar taip, manau, kad dauguma tų problemų yra būdingos ir kitoms trapioms valstybėms. Na ir aišku, išvada yra ta, kad reikia tęsti pagalbą toms trapioms valstybėms. Nes poreikis yra didelis tos pagalbos, ji turi tęstis. Tačiau reikia ir šio to pasimokyti. Iš to, kaip sėkmingai pavyko dirbti toje nesvetingoje aplinkoje ir esant sudėtingai situacijai. Buvo paminėtas saligiškumas. Ir čia tema pakankamai sudėtinga. Mes tai žinome, auditorumų pozicija yra tokia. Palaika dialogą su trapių valstybių administracijos struktūromis ar vadovais. Tas dialogas turi būti sieki suprasti realią padėtį. Tačiau nenumačius jokio saigiškumo dialogo, nemanau, kad daug ko pavyktų pasiekti, nes aš manau, kad sąlygų konkrečių kėlimas, sąlygiškumas, net, tai yra, net jeigu tai yra sudėtingai pasiekiami dalykai, tų, tų sąlygų suformulavimas yra labai svarbus žingsniai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, kad pateikėt mums papildomus informacijos. Europos komisija gal nori ką nors pridurti. Prašom. Kolegoms iš komisijos žodis. Ponas Kundervekė. Ne, neteisingai, sako pirmininkas, pasakiau pavardę. Tad kas norėtumėt kalbėti? Prašom. My name is Pierre Amiat, I'm the oh. director. Pierre Damiata, esu direktorato vadovas, atsakingas už Centrinę Afriką ir Vakarų Afriką. E, Mano kūruojamoje zonoje yra keletas tų vadinamųjų trapių valstybių. Noriu padėkoti audito rūmams už ataskaitą. Komisaras Pybalks ir ponia Ashton, EIVT vadovė ir vicepirmininkė minėjau, kad mes labai rimtai išvelgsime į auditorumų pastabas. Ačiū pranešėjui už pranešimą ir už puikų dialogą, kuris vyko viso pranešimo regimo metu. Dabar dėl trapumo tų valstybių. Sunku yra pasim, paimti ir nagrinėti tokį atskirą atvejį ar pavyzdinį atvejį kaip Kongas, nes tų valstybių visur situacija yra skirtinga nes visur realybė skirtinga, sunku numatyti vieningą receptą visoms valstybėms, kad jos taptų nebe tokios trapios. E, tarptautinė bendruomenė dirba su trapiomis valstybėmis, o trapiosios valstybės taip pat bando tvarkytis pas save. Dabar atsiranda vis daugiau sutarimo toje bendruomenėje. Reikia leisti pačioms trapioms valstybėms tvarkytis ir bandyti tą savo trapumo problemą spręsti. Naujas sandoris, tokia savoka dabar yra vartojama, buza nebuvo dėl jo susitarta, kur buvo susirinkę visi tarptautiniai veikėjai atsakingi už vystomą į bendradarbiavimą. Principas, kuriuo remdamiesi turėtume dirbti, yra serijos tikslų, dėl kurių susidarėta ir dėl kurių susidarėjo abi suinteresuotos pusės. Pranešėjas siūlė tam tikrus tikslus. Aš siūlyčiau vartoti savoką tikslai, dėl kurių susitarta, nes, nes atsiras tam tikri sutartiniai įsipareigojimai tarp pagalbos teikėjų ir trapių valstybių. Tai yra tie tikslai, dėl kurių sutarė abi pusės ir kurių siekia abi pusės. Kitas dalykas. buvo pateikta pranešėjo parengtame dokumente tam tikrų rekomendacijų dėl geresnės pagalbos, geresnių pagalbos paskirstimo. Reikalas tas, kad ES neapims viso Kongo teritorijos, kaip teisingai buvo pastebėta anksčiau. Tad galėčiau pasakyti, kad donorai koordinuoja vieni kitų tarpusavėje veiksmus, kad būtų galima geriau išsiaiškinti, kiek apima teikiama pagalba. Artimiausiam laikotarpiu yra sustarimai tarp tarptautinių pagalbos teikėjų, telkiamas finansavimas ir pirmiausia siekime užtikrinti tą finansavimą ten, kur, didžiausia, kur labiausiai trapita situacija ir tai yra Kongo rytinė dalis. Turime, turime būti realistai ir nekelti nerealių užmojų kažkokių ar ambicijų nerealistinių neturėtume turėti. Mes kalbame apie pamatuotinus pasiekimus, tokius kaip pavyzdžiui tiek ir tiek kilometrų kelio nutiesimas arba elektros linijų įdėgymas ir, taip, ir toliau ir panašiai. Iš tikrųjų labai sunku apibriežti, kas yra realistiniai projektai ar ambicingi projektai, kai kalbame apie rinkimus. Mes norime laikytis plataus užmojo ir turime taip daryti, jeigu norime, kad ten būtų plėtojamos ES pagrindinės vertybės. Mes turėtume sulaukti patenkinamų rinkimų rezultatų, turime tikėtis, kad nuo pat pradžių bus užtikrinami geresni gyvenimo standartai žmonėms, o paskui a posteriori galime gal manyti, kad vienas ar kitas projektas atrodė pernelyg ambicingas. Tačiau iš tikrųjų būtų sunku apibriežti, kas yra e, kas yra e, ambicinga, kas ne. Mes kalbame apie rinkimų sąžininkų organizavimą, kovą su korupcija ir taip toliau ir panašiai. Ir kalbame taip pat šiame konkrečiai pranešime apie valdyseną. Going local ir pasit, iniciatyva ir nevyriausybinių organizacijų pasitelkimas yra svarbus dalykas, nes nevyriausybinės organizacijos vaidina didelį vaidmenį, bet ne visose srityse. Valdysenos srityje Ypač kalbant apie rinkimus, akivaizdu, kad nevyriausybinės organizacijos gali suti fantastišką vaidmenį rengiantis rinkimams. E, Watchdog, pavyzdžiui, kalba dažniausiai apie korupcijos atvejus ir mes galime gauti tinkamą e, informaciją, tam reikia remti nevyriausybinės organizacijas. Tačiau šalyje reikia ir socialinių e, nevyriausybinių organizacijų kurios gali teikti socialinės paslaugas, ypač kur padėtis ypač įtempta. Mes norime, kad vyriausybė tos projektus priimtų kaip savo, norime, kad plėstusi vyriausybės atsakomybė ir piliečių atsakomybė už tos projektus, kad nevyriausybinėms organizacijoms būtų patikėtos tos užduotis kol kas, kurias turėtų teikti e, kaip paslaugos pati valstybė, jeigu būtų užtikrintas jos tvarumas. kai dėl dialogo su Kinija. Esu lankęsis daug kartų Afrikoje ir mačiau kinus veikiačius daugelis ryčių ten. Nemanau, kad jie pirmiausia ten veikdami mano apie valdyseną. Tad kol kas labai platus dialogų šią temą nėra, kai dėl verslo praktikos. galima pasakyti štai, kad ES įmonės ten veikia ir jos turi žinoti, kad yra mamasi kovos su korupcija priemonių. Tik nežinau, ar visi verslo partneriai pritarė tokiai praktikai regione. Mes be abejo diskutuojame su Kinijos atstovais, kalbam apie strateginį lygmenį ir kartais tie dialogai būna pakankamai vaisingi. Sunkiau tai daryti ten, tačiau šiek tiek lengviau tai daryti pačioje šalyje, Pekine. Tačiau, kai patenki dabar į Afriką, reikia kalbėti ir su turkais, ir su marokiečiais, ir su kitom šalim, kurios dabar Afrikoje veikia labai aktyviai. Kai dėl Europos komisijai labai svarbaus klausimo. Mums Sunku pritarti pateiktai rekomendacijai tokiai, kaip išdėstyta dabar, paaiškinsiu kodėl. Saligiškumas yra ta savoka, kuri yra minima e, nacionalinėme konsensuse, kur kalbama apie vystamąją pagalbą. Kalbame apie naują susitarimą. Abipusė atskaitomybė yra taip pat ten minima savoka. Visi sutarėme dėl tikslų ir turime kartu laikytis atsakingo ir atskaitingo požiūrio tam, kad būtų galima tuos tikslus pasiekti. Saligiškumas negali e, būti paminėtas tik labai aptakiai. Turi būti viskas išdėstyta labai aiškiai, kokiais atvejais bendradarbiavimas turi būti stabdomas ir panašiai ir taip toliau. Mes žinome, kad jeigu mes būtume numatę detalų sąlygiškumą kiekvienam projektui, tai tuomet mums būtų reikėję taikyti stop and go bendradarbiavimo tipą. Kitaip tariant, įmonės būtų negalėjusios veikti. Ir, kaip žinia, šio pobūdžio dalykai tvarkomi labai lietai diskusijos dėl abipusės skaitomybės dar turi įvykti, tačiau vykstant bendram dialogui, kurios turi vykti politinių lygmenių su šalimi. Buvo kalbama apie vairiausius saligiškumus, tačiau tie šal... saligiškumai turi pašalinių poveikių, pavyzdžiui, kad ir apie rinkimus kalbant. Jeigu dabar nuspręstume, kad dėl rinkimų įvyko kažkas tokio, dėl ko turim sustabdyti pagalbą, tai tuomet rinkimai galėtų ir neįvykti Demokratinėje Kongo Respublikoje. Aš nesakau, kad mes nedarysim nieko, aš tik noriu pasakyti, kad aukščiausio lygio dialogo dėka galima įvertinti, ar mums reikia stabdyti bendradarbiavimą ar ne. Biurokratiškai ir, mechanis, ir mechaniškai to klausimo sąlygiškumo išspręsti nepavyks. Sustarimas jau netoli, man atrodo, ilgai laukti nebereikės, tačiau aš bandau tiesiog pasiūlyti, e, kad reikia sąlygiškumą vertinti. Tai yra politinio dialogo vykstančio tinkame lygmenyje objektas. Tvarumas e, pastangų, e, projektų vertinimas pagalbos gavėjų kaip savų yra esminiai dalykai, ponė Gresė teisingai paminėjo tuos dalykus. Būtina, kad šalis prisimtų atsakomybę už šios projektus, už vystomasias pastangas. Mes dirbame prie viešųjų finansų valdymo modernizavimo klausimų ir matome, kad yra sprendimų reikiama linkme. Socialinis sektorius gerokai išaugo, matome, kad prasinktas kryptis yra gera, Tačiau, kai pasižiūrime, kokio dydžio yra algos, mes suprantame, kad problemų tebelieka. Šito regiono šalyse daugelį jų yra tokių problemų. Tad būtina įtraukti vyriausybę ir valstybę į reformas. Moterų vaidmuo šioje pasaulio dalyje. Iš tikrųjų, tai yra tas dalykas, kuris yra labai drasus. Mary Robinson ir komisaras e, pažymi, jog moteris šioje, šiame regione vaidina didžiulį vaidmenį. Buvo paskelbta iniciatyva, e, vyko kampanija nukreipta prieš smurtą prieš moteris. Moteris Kongės smurto patiria daug. 20 milijonų buvo paskirta lėšų šiai kampanijai, plus 5 milijonus davė UNICEF organizacija. Going Local iniciatyva buvo paminėta būtinybė veikti vietos lygmenių, tačiau turime pasakyti, kad decentralizacija ir provincijų naudojimas labiau yra susiję ne su nevyriausybinėm organizacijom, o su ankstesniais sprendimais. Demokratinėje Kongo Respublikoje remiami projektai susijęs su decentralizavimu. Dar užbaigti norėčiau grįžti prie ponios Greslė komentaro. Taip, ES negali viena padaryti visko. Turim pasiskirstyti užduotis ir turime tas užduotis pasiskirstyti būtent tarp pagalbos teikėjų. Mums reikia koncentruoti pagalbą ir 11 e, vystomosios pagalbos fondas kaip tik pradės veikti nuo kitų metų. Būtina taip pat reformuoti saugumo sektorių, paremti policijos ir teisingumo sistemas, kad būtų sukurtas bent minimalus saugumas piliečiams šioje šalyje. Sveikatos sektorius yra antrasis pagal dydį, aplinkos saugos ir gamtos apsaugos trečiasis ir taip pat turime infrastruktūros sektorių. Šiaip infrastruktūra e, išnyks pamažu iš dvišalio planavimo programų Afrikoje. Tačiau kai kuriais atvejais labai trapiuose šalyse ir šalyse, kur labai svarbus keliai ir galimybė susisiekti dėka. Pavyzdžiui, Konge, kad patektum šitų į vakarus kelionė trunka keturias dienas. Tad būtina, kad būtų tas sprendimas nutiesti strateginį kelią. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai, sako kalbėtojas, tiesiog bandžiau sureaguoti viską, ką girdėjau. Ačiū. Ja, vielen Dank äh, für die Stellungnahme der Kommission. Ich darf jetzt nochmal dem. Dėkoju komisijai už pasisakymą. Dabar žodis pranešėjui. Ar ponia Greslė neprašė žodžio? Pone Greslė, aš atsiprašau, kad e, vėl įsitraukiu diskusiją. Pone Makovai yra šešėlinė pranešė, ji manęs paprašė perduoti štai ką. Vystamoji pagalba yra labai svarbi. Ir čia labai svarbus koordinavimas tarp valstybių narių ir tarptautinių subjektų. Tai kaip dabar 11, pagal 11 programą bus sustiprintas tas bendradarbiavimas. Taip pat e, norėčiau štai kas sužinoti, kaip realiai kovos su korupcija mechanizmas bus įgyvendintas. Jūs e, kalbėjote apie 11 fondo priemonės, kas bus e, jame numatyta šioje srityje. Kokie bus konkretus e, kovos su korupcija projektai e, pagal 11 vystomosios pagalbos fondo, fondą. Taip pat komisija sako, kad e, Kongo teisingumo ministerija turėjo įsitraukti aktyviau į kovą su korupcija. Tai mes norė, aš norėjau sužinoti, kaip yra konkrečiai su tuo įsipareigojimu, kas buvo padaryta. Ačiū, ponė Greslė. Dabar suteiksiu žodį EIVT atstovui, bet prieš tai žodis pranešėjų, jeigu pageidaujate be jokios abejonės. Ne? Na, tada ar būtų dar kitų klausimų? Atrodo, ne. Dabar EIVT atstovui suteiksiu žodį išorės e, ryšių direktorius ponas Kinfeferverkė. Labai ačiū pirmininkė, aš čia atstovauju išorės veiksmų tarnybai, tačiau esu didžiųjų ežerų regiono vyriausiasis koordinatorius ir sudarau dalį pasiuntinių komandos, kuri dirba didžiųjų ežerų regione kadangi vyriausias įgaliotinis ir komisijos narys Pilbaks kartu parašė laišką auditorumams, būtų keista, jeigu negalėčiau pritarti savo kolegai Pierre Miletso. Visiškai sutinku su jo analize, tačiau ir pats pridursiu keletą dalykų. Mes ataskaitą vertiname rimtai ir manome, kad jinai pateikta laiku, nes dabar kaip tik rengiame programas kitam laikotarpiu. Tačiau didžiųjų ežerų regione taip pat turime veikti tikslingai, kad tas regionas gautų paramą ateityje. Ataskaitoje daug dėmesio skiriama trapumo aspektui, tačiau kartais susidaro įspūdis, kad ne visiškai iki galo suvokiama, kas tai yra trapumas. Žinoma, rizikas galima mažinti ir jas mažinti būtina, tačiau vis tiek rizika išlieka, to išvengti neįmanoma. Tačiau tai neturi trukdyti mums dė, toliau dėti pastangas, kuriant valstybės institucijas, kurios turi tarnauti piliečiams ir prisidėti prie valstybės vystimosi. Ir e, mums daug kyla iššūkių išorės veiksmų tarnyboje, pavyzdžiui, Somalija, Sudane. Uh, ieškant pusiausviros, kaip pasiekti pusiausvirą ir daryti pažangą. Bet to svarbus grafikas. Pokyčiai vyksta lietai, ypač Afrikoje. Manau, kad kitur yra taip pat. Dabar, kai matome, kad regione įvyko pažanga, Ir jeigu, sakykime, ataskaita būtų pateikta dabar, tai galbūt ją vertiname kitaip, negu kad e, tą ataskaitą, kurią turime. Tačiau, bet kokiu atveju, iš patirties būtina mokytis ir kaip tik dėl to čia šiandien vyksta šita diskusija. Ir pažanga pastaraisiais mėnesiais padaryta mums tikrai labai svarbi. Nekalbėsiu apie vietos pilietinės visuomenės organizacijas, tačiau paminėsiu, kad svarbu kurti nacionalinius valstybės pajėgumus. Tai išeitis, norint vykdyti techninį, politinį darbą, toliau eiti negalime, tačiau turime kažkaip tai sukurti tą valstybinę struktūrą ir Kongo demokratinė respublika tai yra vienas iš esminių dalykų. Dėl abipusės atskaitomybės, kaip tai užtikrinti, nes to ir siekime nežinome, kaip tas New Deal mechanizmas veiks, neturime galutinio mechanizmo, tačiau dirbame tą linkme, svarbu užtikrinti taiką, saugumą ir tvarumą. Ir Kinšasoje vyksta labai svarbus darbas. Norima suderinti mūsų tikslus kaip donorų, partnerių su Kongo demokratinės Respublikos įsipareigojimais. Ir norime, kad tie įsipareigojimai atitiktų tokius trumpalaikius tikslus, realiai pasiekiamus tikslus, kad galėtume kartu judėti reikalingą linkme, kad vyktų svarbios reformos, tiek viešųjų finansų reforma, tiek kitos reformos, kurias mes tikimės įgyvendinti. Taigi turime ne tik tai kažkaip padėti Kongo demokratiniai respublikai suformuluoti savo tikslus, bet taip pat ir donorų bendruomeniai suformuluoti aiškius ir pasiekimus tikslus. Jeigu pavyktų tai padaryti, tai tuomet pažangos tikimybė tikrai būtų didesnė, tačiau nebūkime naivus, tam prireiks laiko, procesas išlieka sudėtingas, bus kliučių, tačiau jeigu tarptautinė bendruomenė yra vieninga ir jeigu bendradarbiavame su Kongo institucijomis, esame tikri, kad mums pavyks gyveninti šitą procesą. Abipusė atskaitomybė, Kongo įsipareigojimai, visa tai jau buvo paminėta, jo supratimą, tarpusavio supratimą mes tam galime pritarti ir būtent taip ketiname dirbti ateityje. Ačiū. Yeah, thank you very much. Labai ačiū. Als Special Representative gesprochen oder als Head of Delegation? Jūs kalbėjote delegacijos vadovo vardu ar kalbėjote EIVT e vardu. Nes specialiai atstovai šiaip ne, ne, ne, nepriklauso EIVT pavaldų. Aš nesu specialistas atstovas, esu EIVT narys, esu taip pat Europos koordinatorius didžiųjų e, ežerų regionui. Tad šiuo požiūriu galiu pasakyti, kad ten nėra jokios specialaus atstovo. Aš Esu vienas iš tarptautinių pasiuntinių dirbančių tame regione. Mūsų tokių yra keturi. Veikiantis labai aktyviai šiais klausimais. Dėkui. Please. Thank you very briefly to uh, reply to the questions. Dėkoju. Labai trumpai atsakysiu į užduotus klausimus, ponė Greslė dėl koordinavimo su kitom valstybėm narėm veiksmų e, ir dėl donorų veiklos koordinavimo apskritai. Tas koordinavimas yra jau su savo struktūra ir įdėktas Kinšasoje. Mes atsižvelgėme į visus pakalbos prašymus ir primame rekomendacijas gerinti koordinavimą. Tačiau iš tikrųjų tai yra iššūkis be pabaigos. Koordinavimo požiūrių labai svarbu yra štai kas įvairios techninės grupės veikiančios įvairiais klausimais ir įvairių komandų sudėtyje e, yra irgi šios diskusijos dalis, kai vyksta diskusijos su donorais nes susitikimai yra tie, kur vienas ar kitas ministras gali būti klausimas donorų apie vykdomą politiką, apie įvairių programų įgyvendinimą. Ir donorų koordinavimas vyksta pas, pasitelkiant ir vyriausybę. Mes turime labai aktyvę komandą Kinšasoje. kuri labai aktyviai dalyvauja tose procesuose, kai kada net vadovauja tam donoristės veiksmų koordinavimui. Tačiau mes sutinkame, kad pastangos turėtų būti dar padidintos. Tai dėl korupcijos klausimo. Jeigu pažvelgtume į tai, ką šią srityje e, nu, esame nuveikę ir ką ketiname dar nuveikti, tai mm, pirmiausia reikėtų paminėti Teisingumo ministerijos vaidmenį. Neturiu detalios informacijos apie tai dėl to, ką darome regione. Tačiau veikime panašiai kaip ir rytuose Afrikos valstybėse. Pirmiausia, užmeskame dialogą su vyriausybė ir taip pat diskutuojame dėl prokuratūros veiksmų, nes paprastai prokuratūra kūruoja Teisingumo ministerija ir būtent prokuratūra pasitelkiama kovoti su korupciją. E, šioje srityje tikslai yra aiškus, tačiau vėlgi tai yra tas tikslas, kurį, prie kurio reiks toliau dirbti, reformuojant teisingumo sektorių. Ir be abejo galėsiu visada suteikti informacijos dėl to, kas jau buvo nuveikta šioje srityje. Jeigu Europos parlamento nariai turėtų tokių klausimų ir jais domėtųsi detaliau. Dėkuoju. Voilà. Thank you very much. Dėkoju, sako pirmininkas. Diskusija buvo tikrai intensyvi, o dabar Bart Stas, užbaigiamosios pastabos. E, labai trumpai kalbėsiu. Manau, kad e, labai puikų darbą atlikome. Auditorumai atliko tikrai labai išsamų tyrimą, kuris mus privertė pas, pamastyti Buvo pateiktas labai konkretus e, pažeidžiamos e, valstybės, kaip Kongas atvejis. Buvo labai aiškiai parodyta pirštų, kokios yra problemos. Manau, kad e, dialogas su komisija ir EIVT čia šiame komitete padėjo mums geriau suprasti, kaip viskas vyksta vietoje. E, vystimo komitetas dar dirbs su šio klausimu. Na, o rytoj štai, tarkime, jų komiteto posėdėje e, audito rūmo ataskaita bus e, aptariama. Mūsų kolegos, kurie dirba su vystamojo bendradarbiavimo klausimais, taipogi nagrinėja šį klausimą. Ateityje manau, kad ši informacija bus ir ši patirtis tiksliau bus naudinga, galėsime bendradarbiauti tarp tai yra biudžeto kontrolės komitetas galėtų bendradarbiauti su bendradarbiavimo, tiksliau vystimo komitetu. Pone Gailer dabar jau išėjo, tačiau jos pastaba dėl testinumo ilgalaikiškumo labai taikli. Bukavu regione susipažinau su vienu projektu žemės ūkio srityje. Man tai tikrai pavyzdinis modelis. Jie žemės ūkio veiklą vykdė tvariai. Kas kartą, kai buvo kertami medžiai, medžiai iš karto būdavo atsodinami. Taigi labai tvariai valdomi miškai. Komisija veikė beveik visose besivystančiose šalyse. Moterų vaidmuo čia labai svarbus. Ponios Vailer pastaba dėl um, geros valdysenos labai įdomi. Pone Greslė kalbėjo apie komisarą iš Belgijos. Aš nesileisiu šias diskusijas. Jis Belgijoje taip pat yra buvęs užsienio reikalų ministru. jeigu ES nebūtų dalyvavusi šiame procese, nebūtų buvusi nusintusi atstovų į vietą, tai nebūtų buvę net ir rinkimų. Aš pats dalyvavau tuo metu šiame procese, kai buvo organizuojami parlamento ir prezidento rinkimai. Na, galbūt šimtų procentų nevyko viskas e, e, sklandžiai, bet vyko viskas tikrai pakankamai gerai. Štai pavyzdžiui, Kivų regione sudėtinga buvo uh, įsteigti nepriklausomą rinkiminę komisiją. Nepaisant to, mano įspūdžiai tikrai teigiami, nepaisant visų e, sunkumų. Na, kartais e, nepavyko, ne visais atvejais pavyko urnas e, į tinkamą vietą atvežti, bet didesniuose miestuose viskas vyko sklandžiai. Žinau, kad sukčiavimo, bandymų sukčiauti atvejais buvo, atvejai buvo tikrai negausus. Taigi mes kaip ES tikrai labai ženkliai prisidėjome prie šių procesų. Dėkoju komisijos atstovams, taip pat EIVT atstovams. Aš manau, kad pasiremsiu jūsų pasisakymais, e, šiek tiek pakoreguosiu formuluotės e, prieš galutinai pateikdamas kolegoms balsuoti dėl e, šios specialiosios ataskaitos. Pirmininkas, dėkoju, tikrai labai sudėtingas e, klausimas. Dėkoju ponui Meisbergui iš audito rūmų, dėkoju komisijos atstovui. Jie tikrai e, parodė labai puikų išmanimą šios srities. Dėkoju taip pat visiems e, komiteto nariams. Na ir atrodo, kad e, baigėsi mūsų šiandieninis posėdis. Ar būtų klausimų prie kitų klausimų darbo tvarkės punkto? Atrodo, kad ne. Tokiu atveju. Na, koordinatorių posėdis yra atidedamas. Todėl šiandien vyko paskutinis mūsų posėdis iki kalėdų. Norėčiau padėkoti visiems mūsų darbuotojams, komiteto darbuotojams už darbą, dėkoju visiems politiniams patarėjams frakcijų, dėkoju visiems sekretariato darbuotojams ir taip pat e, dėkoju teisės tarnybai, visoms kitoms tarnyboms, e, vertimo tarnybai. Dėkoju visiems už bendrą darbą ir paramą jūsų visus šiuos metus. Noriu visiems jums ir visai jūsų šeimai, jūsų šeimos nariams visiems palinkėti gražių kalėdų, puikių metų ir štai šią prieš kalėdinę nuotaiką norėčiau pabaigti posėdį. Ačiū.